Good morning, dear colleagues. Labas rytas, kolegos. Šįryt matau tik tai patenkintus veidus. Labai gerai. Atrodo, galėsime dirbti atsipalaidavę. Todėl aš palaukiau tas akademinės 15 minučių dar. Pradėkime. 16 klausimas. Nuomonės projektas e, dėl direktyvos pasiūlymo dėl žemės stebėjimo satelitinių duomenų platinimas komerciniais tikslais. Ir pranešėjas yra ponas Vaidenholceris. Pagrindinis komitetas yra ITRE pagal 53 taisyklę mes esame kompetentingi svarstyti duomenų apsaugos klausimus, o IMCO pagal 54 taisyklę čia yra kompetentingas. Taigi pirmiausia žodis pranešėjams, pato kitiems norintiems kalbėti nariams. Pone Weidenholzerį, prašom. Ačiū, pone pirmininkė. Šis uh, pasiūlymas e, yra susijęs su to, kad vis daugiau atsiranda galimybė stebėti Žemę iš kosmoso ir didžiuliai duomenų kiekiai turi būti tvarkomi remiantis kažkokiais teisiniais reglamentais. Iš principo, žinoma, neturėtume daryti kliučių techniniam progresui, Ir ypač šiuo atveju tai nėra asmeniniai duomenys, kurie yra renkami. E, todėl mes ir dalyvavome šiame šio dokumento rengimo procese. Na ir turime keletą nuogastavimų. Visų pirma, duomenų apsauga turi būti numatyta ne tik konstatuojamosiose dalise, o pačiame tekste, nes tai yra reikšmingas aspektas. Taip pat norėjau patikslinti tam tikrus neaiškius e, siūlomo teksto e, aspektus, tam tikras formuluotės. Kalbame apie jautrus duomenis. Aš norėjau patikslinti tą formuluotę Taip pat svarbus yra laiko aspektas. Čia technologijos progresas vyksta labai greitai šioje srityje. Todėl teisės aktų peržiūros laikotarpis turėtų būti ne kas trejai metai, o kas vieneris metus, kad būtų galima greičiau reaguoti techninį progresą. Taip pat, manau, būtų labai gerai jeigu įsteigtume Europos lygmens teisės aktus, nors atrodo valstybės narės suinteresuotos turėti savo e, teisės aktus. Jeigu galvosime apie skaitinės rinkos strategiją, tai nemanau, kad toksai požiūris yra teisingas. E, taigi, manau, kad reikėtų duomenų apsaugos aspektą sustiprinti ir raginčiau kitus komitetus e, mąstyti panašiai Man atrodo, kad jie panašiai ir masto. Manau, kad skirtumai tarp mūsų nuomonių nėra dideli, galėsime čia dirbti gana greitai. ITRE komitetas e, ketina tvirtinti e, savo pranešimą e, maždaug rugsėjo mėnesį, tol mūsų terminas pakeitimas turėtų būti maždaug birželio mėno. Ačiū ponė Vaidenholzeri, šešėlinė pranešėja. Monika Holmar. Na, manau, turėtų visi gauti maždaug 15 minučių pasisakyti, turint galvoje, kiek žmonių yra salėje. Na, kaip ten bebūtų, manau, kad e, ši sistema yra svarbi ir būtina. Aš kalbėjusi su kitais kolegomis ir ponu Weidenholzeriu, tačiau turiu komisijai klausimą. Ką jie turi galvoje, sakydami e, informaciją, kuri buvo ekstrapoliuota? Ką reiškia? Ką iš to turite galvoje? Tai minėjo ir ponas Weidenholzeriu, man atrodo labai tokia neaiški terminologija norėčiau išgirsti iš komisijos, ką iš tikrųjų e, čia, ką tai reiškia, vokiškai tai yra apgelaitit e, informacija. Kaip apibrėžiate šį dalyką? E, taip pat jautri informacija, kas čia būtų asmeniai duomenys. Tačiau tekste išbraukėte e, nuostatą, kad valstybės narės gali uždrausti skleisti tokią informaciją. Ar yra koks nors paaiškinimas, kodėl valstybės narės turėtų e, prarasti tokią kompetenciją? Ar čia vien tik tai bendrosios rinkos e, aspektas? Ketvirtame aspekte, tai yra pakeitime, jūs išbraukite bendros rinkos taisyklę. Atrodo, kad grįžtate prie valstybių narių e, e, primamų sprendimų ir taisyklių. Gal galėtumėte, galėtumėte paaiškinti, kodėl suote tai išbraukti? Ar čia yra kokiu nors dalykų, kuriuos galėtume e, ir mes, kuriais galėtume pasidomėti? Man atrodo pozityvu tai, kad jūs aiškiai, ką jūs aiškiai tai sakote apie asmeninius duomenis. Jeigu kyla asmeninių duomenų klausimas, tuomet taikomi teisės aktai, kurie yra priimti, dėl kurios mes ketiname priimti dėl duomenų apsaugos. Taigi norėjau padėkoti Jums dar kartą, ponia Vadenholzeriui tačiau norėčiau išgirsti atsakymus į šios konkrečius klausimus, jūsų sprendimų kontekstas žinoti. O dabar dėl laikotarpio termino mažinimo nuo 3 iki 1 metų. Ar žin, manote, kad po vienerių metų turėsime pakankamai patirties, galėtume, galėtume peržiūrėti teisės aktą? Man atrodo, vieneri metai gali būti per daug trumpas laikotarpis, galbūt geriau būtų 2 ar 3 metai, kad turėtume daugiau domenų kurios galėtume panaudoti, peržiūrint teisės aktą. Nemanau, kad galime ką nors įvertinti, turint vienerių metų patirtį. To šiek tiek per mažai. Taigi toks paskutinis klausimas. Ačiū. Aš taip pat pasistengsiu e, kalbėti vokiškai, tiesą sakant, nelengva, nes terminija labai ypatinga, specifinė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Vaidenholceriui už atliktą darbą. Manau, kad tai didelis žingsnis tinkama linkme. Galų gale teks rasti pusiausvyrą. ES lygmenių yra didelis susidomėjimas dėl tokių duomenų rinkimo ir svarbu, kad taryba vėliau nesumenkintų teisių. Todėl pritariu visų pirma aštuntam pakeitimui, tai kuris, kuriuo yra siūloma keisti aštunto straipsnio trečią dalį. Jūs labai aiškiai tai pabrėžėte, ponia Holmaja, taip pat paminėjo svarbų dalyką. Kodėl valstybėms narėms taikoma apsauga netrodo, kad tai prieštarautų pagrindiniam principui. Ačiū. Ačiū, gal kiti kolegos norėtų pasisakyti, norėčiau kryptis į komisiją. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Tik pasakysiu, kad komisija visiškai supranta ketinimus, e, kodėl pateikti šie pakeitimai. Galbūt jie ir e, pabrėžia duomenų apsaugos svarbą e, ir, ir patikslina tekstą, bet kaip teigia kiti kalbėtojai, kai kurie pakeitimai gali sumenkinti direktyvos vidaus rinkos teikiamas galimybės. Todėl norėtume perspėti jūs, ypač kai kalbama apie palydovų duomenis arba duomenis, kurie jau buvo kontroliuojami. Atsakydamas į vieną konkretų klausimą dėl informacijos, kuri atsiranda iš E, ir regis tai nurodyta trečiame pakeitime. Tai paaiškinimas dėl to būtų paprastas. Direktyva yra skirta didelės raiškos duomenų tvarkymui, tiems duomenims, kurie pirmą kartą pateikiami į rinką. Taigi gal ne visi duomenys buvo da, sutvarkyti, todėl tame straipsnėje ir rašoma, kad duomenys, kurie buvo įvairiai tvarkomi, dėl to, kad galėtume apriepti tą galimybę. Ačiū. Ačiū, ponas Gonzalės. E, ir pranešėjai suteiksiu žodį, ponui Bidenholzeriui. Ačiū. Manau, kad iš esmės nėra didelis, didelių nuomonių skirtumo Pone Holmaja paminėjo du dalykus. Ketvirtą pakeitimą. Tai paminėta ir kitoje vietoje, bet žinoma, galime aptarti toliau. Iš pirmo žvilgsnio netrodo, kad tai būtų problemiška dėl vienerių metų laikotarpio. Čia atrodo problema yra didesnė. Man atrodo tai suprantama Technologijos vystosi greitai, todėl reikalinga tam tikra priemonė. Ar reikėtų laukti trejus metus, kol būtų galima pakeisti teisės aktą? Manyčiau, kad turėtų būti kažkokia priemonė, kuri leistų tai daryti daug greičiau jog per šešis mėnesius naujos technologijos gali būti sukurtos ir pradėtos naudoti, todėl šioje srityje mums reikalinga galimybė veikti greitai. Žinoma, esu pasirengęs dirbti su kolegomis. Ačiū Jums, ponė Biden Holzerį ir pakeitimus prašau pateikti iki birželio pirmos. O dabar pereikime prie 17 darbo tvarkės klausimo ir tai yra naujas protokolas, kuris buvo patvirtintas Ženevoje 2014 metais ir šiuo protokolu siekiama į, į, įveikti tuos atotrukius dėl priverstinio darbo konvencijos, dėl eksploatavimo darbo, žmonių išnaudojimo darbo tikslais ir kompensavimo jiems. ES teisės aktuose jau yra nurodytas, jau yra tam tikras reglamentavimas, remiantis teisingumo teismo, teismo praktiką, valstybės narės e, negali pačios priimti sprendimo ar ratifikuoti protokolą Todėl e, taryba priėmė sprendimo projektą ir įgaliojo valstybės narės ratifikuoti šį pro, tas šio protokolo dalis, kurios yra ES kompetencija. E, sutinkamai su sutarties dėl ES veikimo 218 straipsnio parlamentas taip pat yra raginamas tam pritarti. Todėl mes norėtume kreiptis į e, mes prašėme komisijos ir tarybos pristatyti šį sprendimo projektą, o toliau išklausysime pranešėjos ponios Helgas Stevens. Komisija, prašau. Ačiū pirmininkė. 2014 m. Liepos mėnesį TDO konferencijoje ir tai yra trišalės darbo organizacijos konferencija patvirtino protokolą ir rekomendacijas dėl priverstinio darbo konvencijos. Šių priemonių patvirtinimui įtakos turėjo ES ir jos valstybių narių indėlis. Tai buvo labai svarbu. Ši konvencija jau patvirtinta 80 metų, e, yra patvirtinti darbo standartai, TDO paskaičiavimais apie 21 milijonas žmonių e, patiria priverstinį darbą e, ir yra priekybos žmonėmis išnaudojimo darbo tikslais aukos, e, tai generuoja labai didelį pelną nusikalstamoms organizacijoms. Ir žmonės dirba žvejybos, statybos, žemės ūkio srityje ir šios sritys yra ypatingos ypatingai jautrios. Naujų TDO standartų dėl priverstinio darbo įgyvendinimas padėtų geriau kovoti su visomis priverstinio darbo formomis. Tos šalis, kurios e, ratifikuos 2014 metų protokolą, susitarė atlikti priverstinio darbo prevenciją, dirbti su aukomis ir suteikti joms galimybę ginti savo teisės. Jos yra reikal, jų yra prašoma parengti nacionalinę politiką ir nacionalinį veiksmų planą, kovojant su priverstiniu darbu ir jos turimtis priemonių atlikti priverstinio darbo prevenciją, informuodami pažeidžiamus asmenis ir e, kovodami su neteisėtai darbinimo praktika. Protokolu siekiama užtikrinti nu, nusta, nu, yra reikalama nustatyti e, tokį darbą, turėtų būti sudarytos galimybės ginti savo teises, reikalauti aukoms kompensacijos ir aukos neturėtų būti traukiamos baudžiamojo atsakomybėm, jeigu buvo priverstinai e, reikalaujama atlikti tokį darbą. Kodėl protokolo įgyvendinimas yra toks svarbus ES? ES yra pasiryžusi ginti žmogaus teises, išnaikinti priekybą žmonėmis ir šalies viduje, ir savo išoriniuose santykiuose. Protokolo kontekste ypač svarbu, kad ES toliau siektų ginti vaiko teises, lyčių lygybę, nes moterys yra ypač pažeidžiamos tapti priverstinio darbo aukomis darbo teisės ir valstybės narės ratifikuodamo šį protokolą aiškiai pasakytų, kad gina pagrindinės teisės darbo vietoje ir stengiasi, kad visame pasaulyje būtų gerinamos darbo sąlygos. E, Kovodama su priekyba žmonėmis, komisija ragina visas valstybės narės ratifikuoti visus tarptautinius dokumentus šioje srityje, kad būtų galima veiksmingiau ir koordinuočiau kovoti su priekyba žmonėmis. Reikia padėti aukoms, informuojant apie jų teises ir tai yra uh, komisijos ir ES prioritetai pastaraisiais metais. Reikėtų nustatyti taisyklės, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, šioje srityje stiprinti veiksmus šalies viduje. Protokolo ratifikavimas turės poveikį ir santykiams su trečiosiamis šalimis, sudarant asociacijos susitarimus ir leis sudaryti vienodas sąlygas, dirbant su kaimininėmis ir partnerystė šalimis. Dėl trečiųjų šalių e, situacija ES yra labai svarbi. Kaip jau minėjau, yra patvirtintos aštuonios svarbiausios TDO konvencijos. E, šis protokolas e, apriepia ir ES veikiančias nuostatas kalbam apie teisminį bendradarbiavimą, teisių gynimą ir visa tai yra nurodyta 2011 ir 2013 metų direktyvose. Atliekant šio priverstinio darbo prevenciją reikia kreipti dėmesį į socialinę politiką, atsižvelgti į susijusias rekomendacijas dėl e, gyventojų laisvo judėjimo, taip pat reikia atsižvelgti 2004 m. 81 direktyvą dėl e, teisės gyventi suteikimo aukoms. Kaip jau minėjau, e, protokolas turi ryšį su e, priekybos priemonėmis, bendradarbiavimo priemonėmis, nustatant pagrindinius darbo reikalavimus darbo srityje. pagrindinės TDO konvencijos turi būti ratifikuojamos ir tinkamai gyvendinamos ir ES ir trečiosiuose šalyse. ES teisės aktai yra konkretesni nei TDO protokolas. Tarptautinėje darbo konferencijoje buvo nustatyta, kad protokolo nuostatos ir ES teisynas vieni kitiems neprieštarauja. Atsižvelgiant į ES nuostatų svarbą e, valstybėms narėms e, reikėtų ratifikuoti šį protokolą ir teisinės, teisinių pasiekmių ES lygmenių nebus. Būtent todėl komisija parengė pasiūlymą kad taryba patvirtintų sprendimą ir kad padarytų tai kuo greičiau, kad valstybės narės galėtų kuo greičiau ratifikuoti protokolą. Rekomendacijos buvo pateiktos 2014 m. rugsėjo mėnesį yra ir tokių sričių, kurios atitinka ES kompetenciją. Valstybės narės turėtų ratifikuoti šį protokolą iki 2016 metų pabaigos. Buvo pateikti du pasiūlymai, vienas dėl socialinių klausimų teisės bazės, o kitas dėl teisminio bendradarbiavimo teisės bazės. E, todėl reikia atsižvelgti į skirtingas tarybos procedūras. Tai yra teisinis, neturinio skirtumas. E, abiems pasiūlymams taryba pritarė, e, remdamas teisinių pagrindų įtvirtintų 218 straipsnio šeštoje dalyje. Šiandien mes kalbame apie pasiūlymą dėl kriminalinio teisinio pagrindo ir tai reikėtų patvirtinti. Neseniai dėl TDO darbuotojų konvencijos, cheminių medžiagų konvencijos mes tikimės, kad greitai būtų galima pasiekti susitarimo dėl šių pasiūlymų, kad valstybės narės galėtų ratifikuoti protokolą, kai tik bus pasirengusios tai padaryti, o kai kurios jau tai ir padarė. Komisija pritarė tarybos sprendimui ir džiaugtųsi, jeigu tam pritartų ir parlamentas, nes ES deda, pag, deda pastangas, kad būtų užtikrintos darbo teisės ir kad šalies viduje būtų galima geriau kovoti su priekyba žmonėmis. Tai turėtų leisti kuo greičiau ratifikuoti šį svarbų dokumentą ir kovoti su priverstiniu darbu bei pagerinti šioje srityje tarptautinį bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti ir pirmininkaujančiai valstybei nariai ir pranešėjai. Labai ačiū, ponia Pišo. Dabar kreipiuosi į pirmininkaujančiosios Latvijos atstovus, ponia Skibelė. Ačiū, Pone pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai, ačiū už tai, kad sudarėt progą šiandien kalbėti pirmininkaujančiosios Latvijos vardu ir pateikti tarybos e, nuomonę dėl šito sprendimo, pagal kurį valstybėms narėms leidžiama ratifikuoti vieną iš ILO konvencijų susijusių su priverstiniu darbu. Tai susiję su bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose Ir komisija jau paminėjo, kad panašus sprendimas dėl socialinės politikos dabar aptarnėjamas kituose komitetuose. Priverstinis darbas e, tebe, tebe klesti net praėjus 80 metų praėjus, prieimus įlo konvenciją. Praėjusiais metais dabar priimtas tas protokolas, kuris turi didelę politinę svarbą būtent e, juo siekiama padaryti pažangą, teikiant para, paramą priverstinio darbo aukoms ir skatinant tarptautinį bendradarbiavimą. Na ir dabar taryboje valstybės narės pritarė protokolo tikslui ir pritarė tam, kad jį reikėtų ratifikuoti. Kai e, sprendimas bus priimtas, tai valstybės narės galės ratifikuoti tas protokolo dalis, e, kurios patenka į E, į vėlgi ES kompetencijas pagal 218 straipsnį veikimo ir steigimo sutarties. Be to, taryba mano, kad e, reikėtų pakeisti keliose vietose komisijos siūlomą formuluotę. Ypač siūlo, e, siūloma antra nauja preambulės dalis, ten pabrėžiama, kokia svarbi yra priverstinio darbo konvencija. Ir čia E, patikslinama toliau e, tokių nusikaltimų aukų apsauga, e, vėlgi vadovaujantis bendromis ES taisyklėmis. Be to pridėta septinta preambulės dalis ir atitinkamai pakeistas pirmas straipsnis. Ir dabar aiškiau apie kokias protokolo vietas, kokioms vietoms skirtas sprendimas. Be to aštunta preambulės dalis irgi pakeista susijusi su 22 protokolu ir dabar aišku, kad Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą. Ketvirtas straipsnis buvo išbrauktas dėl Danijos padėties ir tai išplaukė vėl iš protokolo, kuris turi pirminės teisės statusą. Kovo antrąją taryba susitarė iš principo dėl šito sprendimo nes e, buvo įvertintas, koks svarbus yra šis, proto, šis protokolas teisinė ir politinė prasme. Tad tokiu būdu dabar ES gali rodyti pavyzdį, būtent pagerinti e, pagrindus, kovojant su priverstiniu darbu ir imantis prevencijos veiksmų. Na ir man belieka tik tikėtis, tikėtis, kad parlamentas pasieks susitarimą ir būtent dėl to bus galima taryboje priimti galutinį teksto variantą. Ačiū. Ačiū, ponė Kybelė. Ir toliau mūsų šešėlinis, šešėlinis nepranešėjas, ponė Stevens. Ačiū pirmininkė. Ačiū tarybai, ačiū komisijai už tai, kad pristatėt šį klausimą svarbiausius dalykus išdėstėt, susitarimą. Taip, iš tikrųjų šis protokolas kalba apie aukų e, pagrindinės teisės, kalbam apie žmonės, kurie eksploatuojami ir, e, ir tai daro žalą tiems žmonėms ir visuomeniai. Tad šito protokolo ratifikavimas yra labai svarbus žingsnis kovojant su priekyba žmonėmis ir kartu įtvirtinant aukų teisės visoje Europos Sąjungoje. Gal ta procedūra yra gana paprasta, bet kita vertus e, pirminis protokolas įsigaliojo 1930 metais, bet net ir praėjus keliems dešimtmečiams beveik šimtui metų praėjus priverstinis darbas dar tebeklės, tebeklesti. Galima kalbėti apie 29 milijonus žmonių, kurie yra priverstinio darbo aukos. Ir dabar iš to pelnosi priekeivo žmonėmis, e, kartu reikia imtis gyvendinimo priemonių, kad tai būtų sustabdyta. Ir labai svarbu, kad valstybės narės nepaliktų spragų, kurios, kur galėtų slėptis e, nusikalteliai. Protokolu e, siekiama toliau stiprinti priemonės, kaip būtų galima šalinti priverstinį darbą ir apsaugoti pačius pažeidžiamiausius žmonės. Ir todėl aš tikiuosi kolegų e, paramos tikrai, kad Europos parlamentas galėtų susitarti, pritarti ratifikavimui. Ačiū, ponė Stevens, dabar e, ponia Husmanova, šešėlinė pranešėja. Ačiū ponė pirmininkė. Tarybos sprendimo pasiūlymas, pagal kurį valstybėms narėms leidžiama ratifikuoti priverstinio darbo konvencijos protokolą, tai e, pagerins e, tikrai darbo sąlygas, žmonių, žmogaus teisų apsaugą Ir mes turėtume aiškiai pasakyti komerciniams Europos partneriams, e, būtent ratifikuodami, e, būtent, e, kad mes laikomės tų svarbiausių principų. Ir dabar jau kaip tik e, vėlgi e, simboliškas laikas, kai dabar mes e, kalbam apie sprendimą ratifikavimo praėjus dviejams metams nuo tragiškų tų įvykių Bangla, Bangladeše. Tad turėtume tęsti kovą ir iš tikrųjų reikia stiprinti priverstinio darbo aukų teisės numatyti jiems gynybos teisės ir kartu, kad būtų galima imti sankcijų prieš prekeivius žmonėmis ir kartu labai svarbu sugebėti atsakyti į naujus išbandymus ir kad vėlgi būtų remiamas ES kompetencija. Tad mes e, remiam tarybos e, sprendimą ir norėtume, kad vėlgi būtų pašalintos visos teisinės kliūtis kol kas neleidžiančioms valstybėms narėms ratifikuoti. Ir tai tikrai prisidės prie E, geresnių darbo sąlygų ir geresnės privestinio darbo aukų apsaugos. Labai ačiū, ponė Hausmanova. Jei niekas daugiau nenori kalbėti, tai dar kartą kreipiuosi į ponę Stevens. Ar jūs dar norėtumėt ką nors pasakyti? Ne? Labai ačiū. Tad e, Birželio ketvirtąją ponė Stevens pateiks pranešimą. Tad tikrai ačiū už nuveiktą darbą ir toliau e, einam prie kito darbo tvarkės punkto. Dabar kreipiuosiu į kolegas, į sekretoriatą. Ar e, yra asmenys, kurie atsako už šį klausimą? Matau, mes turim pranešėją, yra visi kiti, tai tada galim tada aptarinėti šį kitą darbo tvarkės punktą. 18 darbo tvarkės punktas. Libe komitetas nusprendė priimti nuomonę dėl komisijos metinių 30-31 metinių ataskaitų dėl stebėjimo, kaip e, taikoma ES teisė 13, 12 ir 13 metais. Tad e, mūsų komitetui e, prioritetinis klausimas yra būtent šios ryties teisės aktų įgyvendinimas laiku ir todėl labai svarbu įvertinti e, komisijos metinės ataskaitas. Tad e, trumpai suteiksiu žodį komisijai, kad šioji pateiktų nustatytus faktus 12-13 metais, o po to tada suteiksiu žodį ponui Ungurianu, kuris pateiks nuomonės projektą. Dabar komisijos vardu kalbės ponas Tamaš Barsi. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, kolegos. Komisija, komisijos metinė, metinės ataskaitos apie tai, kaip e, įgyvendinami ES teisės aktai e, suskirstytas į ata, e, svarbiausią ataskaitą ir ten pateikti statistiniai duomenys. Dabar jau vyko preliminarios diskusijos su valstybėmis narėmis dėl tam tikrų pažeidimo atvejų. Kartu vėlgi pateik, pateikti skaičiai apie formalių tų pažeidimo atvejus ir kartu mm, teisme nagrinėtus atvejus. Tad tie skaičiai yra labai svarbus per aptariamus metus. O dabar e, pagrindinėje ataskaitoje pateikiami skaičiai apie 28 ES valstybės narės ir greto pridėti du darbo dokumentai. Vienas dokumentas suskirstytas e, pagal valstybės narės ir ten pateikiama daug naujausių duomenų, svarbiausių duomenų apie pažeidimo atvejus, e, skundus, e, kartu bandomasias procedūras, o kitas dokumentas suskirstytas į politikos rytis ir viena tų sričių yra teisingumas antai. Ten pateikiami statistiniai skaičiai, kitas rytis yra vidaus reikalai ir atitinkami skaičiai. Dabar mes jau matėm Libe jūsų komiteto pranešimo projektą ir sutinkam su tam tikrom nuostatom jūsų, ypač uh, dėl jūsų pastabų dėl labai didelių e, skundų e, susijusių su teisingumo klausimais. Dabar e, komisijai tas toks didelis skundų skaičius nėra savaime toks neįgiamas rodiklis, nes piliečiai iš tikrųjų e, šiaip jau yra dar tam tikro, tam tikro nesusipratimų dėl pagrindinių teisių hartijos taikymo. Komisija e, atidžiai vertina kiekvieną skundą, kokį tik tai gauna, ir, ir pateikia tinkamus atsakymus į tuos skundus piliečiams, juos pateikusiems. Be to, komisija irgi turi stebėti, kaip įgyvendinama bendra Europos prieglopščio steikimo sistema. Taip, kai kurie reglamentai ir kai kurios direktyvos susijusios su prieglopščio, bendra prieglopščio sistema jau e, galioja, o dvi svarbiausios direktyvos netrukus turės įsigalioti nes e, jų įgyvendinimo laikotarpis e, netrukus baigs, baigsis dar iki šių metų vidurio. Ir tada komisija galės padaryti išvadą, ar valstybės narės tinkamai įgyvendino direktyvų taisyklės. Toliau, priekyba žmonėmis ir konkrečiai direktyva skirta priekybai žmonėmis. tai komisija jau ėmėsi detaliai tikrinti, kaip valstybės narės perkelia šią direktyvą, kokių priemonių numačiusios. Ir mes jau ėmėmės 13, 13 pažeidimo atvejų prieš tas valstybės narės, kurios iki galo e, ar, ar iš dalies nepateikė informacijos apie perkelimo priemonės ir kai dabar baigsis tos pažeidimo procedūros, tada mes galėsim labiau, geriau įvertinti e, e, valstybių narių e, priimtas ar įdėktas priemonės. Toliau, 36 protokolas, Lisabono sutarties 36 protokolas. Buvusios trečiojo ramščio priemonės irgi dabar vertinamos komisijoje Mūsų generalinio direktorato direktorius, direktoratas dabar e, renka medžiagą apie valstybių narių perkelimo priemonės. Dabar buvo praėjusių metų e, gegužės, tai praėjusių metų, iki praėjusių metų gruodžio, tai tokius duomenis rinko taryba valstybės narės ir po to tada pateikė juos komisijai. Ir čia vėlgi tai suponuoja vėlgi ankstesnius daugybę įvairių teisės nuostatų, kurias turėjo įgyvendinti valstybės narės. Tad iš tikrųjų turim labai daug duomenų įvertinti, bet komisija e, vertins tai ir, ir pateiks atitinkamas ataskaitas vėliau. Toliau prieiga prie informacijos susijusios su pažeidimais ar potencialiais pažeidimais. Tai yra skaidrumo klausimas. Komisija laikėsi nuostatos, kad Europos parlamentas kartu ir Europos piliečiai iš tikrųjų turi teisę gauti pakankamai informacijos apie pažeidimo procedūras. Kita vertus, Europos teisingumo teismas pabrėžė ir nustatė, kad pažeidimo procedūros e, valstybės narės gali pasiremti ir tam, tikrų, tam tikrom konfidencialumo nuostatom, tam, kad e, komisija ir kiti šiaip jau galėtų pirmą išspręsti uh, E, iškilusias problemas dar prieš e, prireikus kreiptis į teismą, nes paprastai teismo procesas brangiai kainuoja. Tad komisijos manimų būtent tai pateisinama. Ir galiausia, mūsų ataskaitos projekte kalbama ir apie papildomą informaciją ar informacijos pildymą iš kitų šaltinių, komisija pasirengusi apie tai kalbėti su parlamento komitetais. Na ir turėdami galvoj savo pajėgumus, dėl, dėl kurių mes šiaip jau mastom palaikyti dialogą, kalbėtis su parlamentu dėl papildomos informacijos. Nors apskritai priminsiu, kad komisijos tinklalapyje yra pateikiama informacija apie tebesitęsinčias pažeidimo procedūras ir mes nu, nuolat uh, e, skelbėm informaciją, ar komisija uh, imasi ar imsis tolimesnių žingsnių šiuose procedūrose, ar procedūros baigiamos. Ungurianų. Dabar pranešėjas, ponas Ungurianų, prašom. Ačiū pirmininkė. Trumpai tariant, nuomonėje kalba apie komisijos metinę ataskaitą apie ES teisės taikymą 12-13 metais. Aišku, kad mes čia vertiname situaciją teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir pagal turimus duomenis. Ir vidaus reikalų srityje 2013 metais buvo 44 bylos dėl pažydimo pradėtos, dauguma prieglošio srityje ir priekybos žmonėmis. Dauguma e, vėlyvo perkelimo bylos buvo pradėtos dėl direktyvos, dėl priekybos žmonėmis prevencijos kovos su ją. Prieglošio teisė ir toliau yra sritis, kur gauta daug skundų iš piliečios teisingumo srityje 13 metais dauguma bylų susi, buvo susijusių su pilietybė ir laisvas asmenų judėjimu. Kelet pažeidimų bylų dėl pavėluotų direktyvo perkelimo pradėtos dėl vėlyvo direktyvos perkelimo dėl teisės įvertimo žodžių ir raštų paslaugas baudžiamajame procese nes nemažiau kaip 16 valstybių narių neperkelia per tinkamą laikotarpį gyvendinimo taisyklės pagal direktyvą. Reikia pastebėti, kad valstybės narės deda pastangas susitarti prieš e, teisingumo teismo nuosprendį, tačiau E, tos pastangos turi būti suintensyvintos anksčiau, ne prieš pasiekiant šį procedūros etapą. Pastaraisiais metais komisija dėjo pastangas, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinant teisės aktus ir šią prasme e, tokios priemonės kaip koreliacinės lentelės, atitikties patikrinimai, rezultatų lentelės, gairės buvo įdėkti tačiau galime pastebėti, kad informacija apie ES teisės įgyvendinimą, ypač e, laisvės e, teisingumo srityje, turėtų būti daugiau struktūrizuota, detalesnė, skaidresnė ir prieinamesnė. Nuomonėje siūlau, kad metinės stebėsienos ataskaita būtų papildyta kitomis priemonėmis, kurios e, leistų parlamentui reguliariau ir samiau būti informuojama apie įgyvendinimo e, būseną. Komisija, aišku, galėtų nusakyti geriausius būdus, kaip tai įdėkti, panaudoti esamus komunikacijos e, būdus, užtikrinti e, didesnį skaidrumą, prieigą prie informacijos apie tai, kaip įgyvendinama ES teisė. Na ir baigdamas, galiu pasakyti, kad aš atviras kolegų pasiūlymams ir idėjams ir tikiuosi toliau dirbti su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū ponia Ungurieno. Pone Gijom, kaip šešėlinė pranešėja pono Bairio vardu, po to ponia Jusmanova. Pone Gijom, prašom. Ačiū, aš nešiu e, oficiali pra, šešėlinė pranešėja, atstovauja ponia Dair. Ir kalbėsiu jos vardu, pirmiausia padėkodama komisijai ir pranešėjai už pristatytą dokumentą bendrai. Ponas Bairis pritarė pono Gurijano išsakytoms mintims. Jis galvoja, kad prielušio taketas e, yra svarbus. Taip pat parlamento surinkta informacija e, iškeltas klausimas taip pat yra svarbus. Ponas Bairis norėtų pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, mes turime paspartinti direktyvos dėl prekybos žmonėmis e, perkelimo, jau apie tai buvo kalbėta, tai yra žmogaus orumo pažeidimas, e, kuris yra neaprintinas, pranešėjas tai mini savo pranešime. Tačiau jį reikia galbūt smarkiau pabrėžti. Matome, kad kokios žmonių tragedijos vyksta viduržėme jūroje ir to turime užtikrinti, kad valstybės narės rimtų savo atsakomybę, jos turi griežteltis su kontais kontrabandinimais ir padėti aukoms. Aišku, kad e, taupimo priemonės, kurias primeta ES valstybės narėms, e, privertė sumažinti biudžetus Todėl labai sunku iki galo taikyti ES teisės aktus. Todėl matome, kaip, e, kokį poveikį tas griežtas taupymas turi e, ES projektams. Komisijos planas turi vertinti tik, kad kaip gyvenime teisės aiktai, tačiau neturime pakirsti darbuotojų teisų, kai kalbama apie E, sveikatą ir e, saugą darbo vietoje. Taigi dėkoju. Toliau pana Hispanova. Ačiū, ponė pirminkė. Kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją e, pasiekus šių rezultatų. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jis e, laikėsi mūsų, mūsų komiteto turimų įgaliojimų. Manau, kad labai svarbu stebėti ES e, taikymą, tai yra mūsų darbo esmė. Tai yra svarbu, nes tai turi tiesioginių pasiekmių mūsų priečių gyvenimai. Turint visą tai galvoje, gerai, kad e, abiejose metų ataskaitose užregistruota e, mažiau procedūrų dėl pažeis, ES teisės pažeidimo. Tačiau e, nerima kelia tai, kad yra vėluojama labai dažnai. Aš sutinku taip pat, kad labai svarbu, kad ES teisė būtų gyvendinama savalaikiai ir veiksmingai. Tai yra svarbu prieglapščio sistemai, kovai su prekyba žmonėmis. Žinoma, ES yra e, sutračių saugotoja, todėl manau, kad Europos komisija ambicingiau turėtų ginti žmogaus teisų hartiją. Taigi tiek galėjau papildyti iš įmonės projektą. Prieš steigdama vėl žodį pranešėjų norėjau čia informuoti, kad pagal pagrindų sustarimas su komisija. Be metų ataskaitos dėl sąjungos teisės taikymo komisija parlamentui turi pateikti rezumuotą informaciją apie e, pažydimo procedūras, pateikdama savo laišką. Tai komisija turėtų padaryti, nes kol kas mes to neturime. Na, dabar žodis vėl pranešėjai. Prašom, ponia Ungurijano. Ačiū, ponia pirminkė. Aš tik noriu padėkoti e, kolegoms už pasiūlymus. Kai kurios dalykus jau atsižvelgta ir uh, lauksiu uh, toliau bendro darbo. Ačiū. And, uh... Ačiū. Terminas pakeitimams yra gegužės 19 diena, tai yra kitą savaitę. Dar turime daug laiko iki kito klausimo 25 minutės, todėl turime padaryti pertrauką. E, galiu pasakyti, kad kolegos bus čia po penkių minučių, nežinau ar norite daryti ilgesnę pertrauką. uh, we will uh, look at the at the. Okay, I have to suspend the meeting. Uh, turime kol kas nutraukti posėdį 20 minučių. Ačiū. Let's continue. Teskime posėdį, teskime šios dienos diskusiją ir teskime mūsų darbo tvarkės klausimų svarstymą, tai yra 19 ir 20 klausimas ir tai yra komisijos pranešimai ir pažanga Rumunija, Rumunijoje remiantis bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmu ir pažanga Bulgarijoje irgi remiantis bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo. E, šie mechanizmai buvo nustatyti 2007 metais, stojant į ES abiejoms šalims ir reik, buvo, reikėjo atlikti pažangą teismų reformoje, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Ir šis tikrinimo mechanizmas yra taikomas nuo 2000, buvo taikomas nuo 2017 iki 2012 metų, o pastaruoju metu buvo susitelkiama į tvarius pakeitimus ir į tam tikrus teisės aktus, užtikrinant teismų nepriklausomumą. 2015 e, metais komisija parengė ataskaitas dėl šių šalių, dėl Rumunijos ir dėl Bulgarijos. Ponas Viljan Slav atstovauja komisiją ir suteikiu žodį jums pristatyti abiejų šalių pažangos ataskaitas. Gerbiamoji pirmininkė, gerbiamiai nariai, ačiū Jums už šią galimybę pristatyti komisijos ataskaitas, kurios buvo e, patvirtintos e, sausio 28 dieną šiais metais. Kadangi komisija vertina šalis pagal jų E, padarytą pažangą, tai aš atskirai ir kalbėsiu apie jas. Pirmiausia, apie Bulgariją. Vertėtų pasakyti, kad tai yra e, metinės ataskaitos ir komisija siekia atsižvelgti į aplinkybės ir taip pat per paskutinius 12 mėnesių pasiektus rezultatus. Taigi šiuose e, šiuose ataskaitos jau atsižvelgiama į 2014 metus dėl Bulgarijos. E, vertinama pažanga kaip lėta, taip pat atkreipiant dėmesį į tai, kad e, į politinę situaciją pabrėžėjami svarbu žingsniai, nustatomos problemos, e, taip pat sprendimai teismų reformos strategija yra pats svarbiausias dalykas ir ta prasme šioje ataskaitoje taip pat numatomi tam tikri išbandymai kitiems metams. Atsižvelgiant į politinę kultūrą ir pažymintai, kad šie klausimai turi būti labai svarbus darbo atvarkė, ataskaitoje siūloma e, atlikti tam tikrus pakeitimus. Bulgarijos atveju e, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo metu nagrinėjama teismų reforma, pirmiausia apie tai ir kalbėsiu. Yra nustatomi svarbiausi standartai magistratūrai, tokie kaip nepriklausomumas ir taip pat e, nagrinėjama valdysena, kaip veikia magistratūra. Siūlom paste, pažymėta, kad buvo imtasi tam tikrų teigiamų žingsnių valdymo srityje, tačiau vyriau, įvertinta ir vyriausybės nauja strategija dėl teismų yra minima daug klausimų ir daug rekomendacijų, lyginant su ankstesniais bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo ataskaitomis. Svarbiausias klausimas yra, kiek e, tos įvairios sudėdamosios dalys yra įgyvendinamos. Yra e, kontroversiškų dalykų tokiuose srityse kaip paskirimai, tai yra tai atsispindi rekomendacijose ir stebėsenoje, kuri bus vykdoma kitais metais. Pažymima, kad trūksta atsakomybės įgyvendinant reformą, minimi tam tikri atvejai, kai buvo nustatyta korupcija. Ir Tai yra svarbiausia priemonė. Dar galima nustatyti kai kurios organizacinio pobūdžio žingsnius, stebint, kaip nagrinėjamos bylos ir kaip priimamas galutinis teismų sprendimas. Kitas dalykas yra nacionalinė kovos su korupcija strategija. Kai buvo parengta ataskaita, buvo atsižvelgiama į pirmuosius ženklus, pirmuosius žingsnius, kurių ėmėsi vyriausybė. Per kitus metus turės būti dedami pagrindai šioje srityje. Ir galiausiai norėčiau pereiti prie organizuoto nusikalstamumo. Šioje srityje instituciniai pokyčiai ir reformos dar nebuvo sėkmingai vykdytos, išlieka spragų ir dėl to veiksmingai e, e, skelbti baudžiamuosius nuosprendžius yra sudėtinga. Darbas vykdoma šioje srityje. Analizėje pabrėžiama daug dalykų, tai yra aiškus e, atsakomybės paskirstimas, atsakomybė už rezultatus, veiklos testinumas vykstant pokyčiams ir paskutinis dalykas yra komanda kuri atsakinga už organizuotą nusikalstamumą. Ji yra pavaldi vidaus reikalų ministerijai. Ir buvo pažymėta, kad tokie pokyčiai gali turėti neigiamą įtaką. Komisijos išvadose aiškiai pabrėžiama tai, kad labai svarbu pripažinti problemas ir nustatyti, kaip būtų galima jas spręsti ir kaip būtų galima pasiekti rezultatų. Dabar pereisiu prie Rumunijos. Reikėtų paminėti dvi sritis - tai teismų reforma ir kova su korupcija. Pradėsiu nuo teismų. Lyginant su ankstesne bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo ataskaita, galima pasakyti, kad buvo sprendžiamas paskyrimo klausimas ir sprendimų prieimimo klausimas. Atsižvelgiama, kaip veikia sistemo šioje srityje ir kur yra trūkumai. Taip pat e, laukiama ir svarbių patikrinimų šioje srityje. Skiriant asmenys į svarbias pareigas, bus svarbu stebėti, kaip laikomasi taisyklių ir rezultatus matysime kitais metais. Per pastaruosius metus stebėjome, kai buvo atnaujinamas teisės kodeksas Rumunijoje. Vyriausybei tai didelė našta, taip pat ir pačiai teismų sistemai ir teismų vadovybei. ir matoma, kaip valdomi pokyčiai, sėkmingas galutinio etapo įgyvendinimas kitais metais bus šio reformų proceso pabaiga. Dabar norėčiau pereiti į e, prie sažiningumo klausimą. Yra nacionalinė agentūra. Taip pat nagrinėjama nauja sistema, kuri yra kurį įsigaliojo e, kovojant su interesų konfliktu, konfliktais viešųjų pirkimų srityje. E, kitas svarbus dalykas, kuris buvo e, pažymėtas ataskaitoje, tai sprendimai kuriuos prieimė Rumunijos parlamentas. Naujas, patvirtintas naujas statutas. Ir ataskaitoje nebuvo galima dar įvertinti rezultatų. Dėl korupcijos, pradedant nuo aukšto lygio korupcijos, ataskaitoje E, yra pateikiama informacija, kaip aukšto lygio pareigūnai yra patraukiami baudžiamojo atsakomybėn. Yra kelios institucijos, kurios e, dirba šioje srityje. Antraisiais metais e, buvo nustatyti rezultatai, kurie buvo pasiekti šiuose institucijose ir nustatyta, kad kai kuriuose srityse reforma yra, sėkm, yra įgyvendinama. Daromas politinės e, spaudimas teismams dėl imuniteto panaikinimo yra problemų, taip pat e, keičiami teisės aktai. Kai kurie žingsniai buvo nustatyti, kaip būtų galima elgtis konkrečiais atvejais. Viešieji pirkimai yra labai svarbus klausimas. Viešojoje admini, viešoji administracija yra parengusi strategiją dėl to, kokių prevencinių priemonių galima šioje srityje imtis o ataskaitoje minimas ir rizikos vertinimas, kuris galėtų padėti spręsti problemą šioje srityje. Rumunijo, kalbant apie Rumuniją, buvo nagrinėjamas atsparumas ir tvarumas, buvo pastebėta pažanga, kuri yra, kurią galima pavadinti konsoliduota pažanga yra daroma ir ji yra matuojama, ataskaitoje stebima ir nurodoma, kaip galima užtikrinti jos tvarumą per kitus metus. Pabaigai būtų galima pasakyti, kad komisijos nuomonė e, yra pasiektas konsensusas Komisijos taikomas procesas yra išsamus, yra parengtas tinkamai, kad būtų galima surinkti informaciją iš įvairių šaltinių e, ir iš dviejų e, vyriausybių ir teisingumo institucijų ir iš kitų organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės. Antra, eurobarometras ir jo rezultatai pabrėžia, e, kad bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas tinkamai veikiamas. Apie 30 procentų bulgarų ir rumunų teigia, kad šį procesą reikėtų tęsti. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad šias ataskaitas nagrinės ir taryba, nagrinėjo taryba, o kovo mėnesį buvo patvirtintos išvados. Išvados patvirtino ataskaitose nurodytas rekomendacijas, kad būtų ir toliau tęsiamas situacijos stebėjimas. Tikiuosi, kad ši trumpa apžvalga jums naudinga ir Jeigu reikės, galėsiu konkrečiau pakomentuoti bet kurį šių klausimų. Ačiū. Ačiū. O dabar pradėkime diskusiją. Pone Zipau. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, puiku, kad kalbame apie tai mūsų komitete, kad stebime teismų sistemoje pasiektą pažangą, tačiau vis tiek turėčiau keletą klausimų. E, ataskaitoje dėl Rumunijos mes kalbame apie galutinį etapą, bet reikia ir kitų e, ir tolesnio stebėjimo. Galime būtų pasakyti, kad ne visuomet yra taikomi ES teisės aktai, kai jie perkeliami į nacionalinę teisę. Ir koks yra laikas, koks yra terminas, dėl kurių susitarta su abiejoms valstybėmis narimis, kad jos, iki kada jos turėtų pabaigti darbą, kad būtų aišku, kada būtų galima tikėtis rezultatų. Taip pat žinome, kad E, valstybės narės kartais negyvendina teisės aktų perkėlusius juos į savo teisės aktus. Taigi, kokius kriterijus naudojate vertindami tai, kas parašyta dokumente ir tai, kaip tai yra įgyvendinama praktikoje. E, įdomiai parinkote formuluotę. kai e, kalbėjote, kada bus galima palyginti Rumuniją ir Bulgariją su kitomis lygintinomis valstybėmis narėmis. Ką reiškia lygintinomis valstybėmis narėmis? Ką tiksliai turėjote galvoje? Taigi du konkretūs klausimai. Ar yra koks nors terminas, iki kada reikia pasiekti rezultatų ir kokie yra kriterijai? Ir ar tie kriterijai yra taikomi? dėl valstybių narių įstojimo, ar dėl teisingumo rezultatų suvestinės ir ar tuos kriterijus taikome visoms valstybėms narėms ir iš karto galime jų pagrindų lyginti visas valstybės narės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisiją dėl mano šalies teismų sistemos vertinimo. Aš visai nesistengiu ginti jokių korumpuotų politikų savo šalyje, tik noriu pasakyti, kad kartais e, mūsų teismų sistema panaši į e, rytų Europos muilo operą. E, kartais, kai skaitome kaltinimai žiniasklaidoje, E, vėliau išsiaiškinama, kad ne viskas yra tiesa, bet tai visai nepanašu į muilo operą, jeigu esi miesto meras ir vieną rytą tave areštuoja penkių vaikų akivaizdoje. Atrodo, kad e, tikrai rytų Europoje žala gali būti daug didesnė nei tikimasi. Ačiū, ponė Jasmanova. Ačiū pirmininkė. Šis mechanizmas buvo pradėtas taikyti 2007-aisiais, kad galėtume įveikti trūkumus teisingumo sistemoje. Komisijos darbas iš pradžių buvo tikimasi turės teigiamos įtakos, bet dėja taip nėra mes matome, kokie yra skirtumai tarp nustatytų rezultatų ir rekomendacijų. Šis mechanizmas yra labai dažnai naudojamas politiniu, o ne reformų tikslu. Bulgarijos žmonės taip pat pavargo, nes dėmesys yra skiriamas e, tik naujai įstojusioms valstybėms narėms. Jeigu šis mechanizmas būtų taikomas visoms valstybėms narėms, tai jų politika irgi būtų vertinama. Ir labai svarbu gerbti mažumų teises, žmogaus teises, kurių ne visais atvejais laikomasi. 2014 metais komisija pristatė nuomonę, komunikatą dėl kriterijų kuriais remiantis reikia pasiekti įvykdyti reikalavimus, tačiau tie kriterijai taikomi ne visoms valstybėms narėms. Su Alde frakcijos kolegomis iškėlėme klausimą, ar nereikalinga pagrindinių principų, pagrindinių žmogaus teisių sistema, kai po praeis keliams mėnesiams po to, kai pateikėme šį dokumentą, atsakymų dar negavome, taigi gal komisija dabar galėtų tai atsakyti. Ačiū, ponas Radek. Ačiū, pirmininkė. Vėl pirštų rodoma į Bulgariją dėl to, kad joje yra problemų susijusių su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, nors ataskaitos išvadose, išvados yra siejamos su stojimu į Šengeno erdvę, kalbama apie politinės priežastis. Tos problemos kurios yra nurodytos 2014 m. vasario mėnesio ataskaitoje dėl kovos su korupcija, matome tokius duomenis. Maždaug du ketvirtadaliai žmonių teigia, kad yra korupcija arba sep... ir tai rodo, kad tai yra bendra pro problema. Labai dažnai valstybės narės užmiršta savo įsipareigojimus laikytis demokratinių principų, uh, E, teisinės valstybės principų yra reikalingas tam tikras mechanizmas. Deja, valstybės narės nenori tokios kontrolės. Valstybės narys deda pastangas kovodamos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Tarybos sprendime E, šį mechanizmą e, paversti neformaliu dialogu, tačiau palikti bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą Rumunijai ir Bulgarijai, jį reiškia dvigubus reikalavimus, dvigubus standartus. Buvo patvirtinta strategija dėl teismų sistemos, buvo aptarti pokyčiai. Šiuo metu metu vyksta konsultacijos dėl to, kad būtų pakeista Bulgarijos konstitucija, kai dėl teismų. E, šio mechanizmo panaikinimas parodytų pasitikėjimą Bulgarijos vyriausybę ir jos institucijomis tai būtų daroma ne tik žodžiais, bet e, darbais. Reikia, kad su Bulgarija būtų elgiamasi kaip ir kitomis valstybėmis narimis. Bulgarija atitiko visus įstojimo kriterijus, o dabar, nepaisant e, didelio emigrat, emi, didelių problemų su emigracija, e, tai vyksta ir aš tikiuosi, kad mes paskutinį kartą aptarėme bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą dėl Bulgarijos. Tokiu būdu valstybės narės parodytų, kad priima Bulgariją kaip lygų partnerį. Ačiū, ponė Nikolai. Kalbėsiu rumuniškai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis teisinis mechanizmas, tai yra sui generis, turint galvoje e, Europos teisiną, jis neturi jokio teisinio pagrindo. Valstybės narės priėmė šį mechanizmą, bet po to, praėjus tam tikriems metams, keturi pirmininkė, iškilo vertimo techninių problemų. Mm, gerai, tada kalbėsiu anglų, angliškai. Taip, dabar buvo imtasi keturių tam tikrų rodiklių ir po to tada komisija papildė e, tuos e, rodiklius e, įtraukdama kitų kartų sričių E, rodiklius e, ne vien tik tai baudžiamosios teisės, bet ir civilinės teisės. Bet kita vertus mes neketinam keisti savo civilinės teisės sistemos. Politinis mentalitetas. Tai Europos komisija čia nieko negali pasakyti, nes tai yra politinis klausimas. O dabar tai, kad pranešime sakoma reikia keisti politinį mentalitetą, tai man aišku kad čia kalbam apie politinį kišimąsi, kišimąsi į mūsų politinį gyvenimą. Tai ne, nepriimtina. Deja, šiandien matom daug atvejų Europos teisingumo teisme, kurie, kurių bylos, kurios siekia 15 metų laikotarpį. Antai dabar vėlgi keturi, keturios bylos paduotos prieš buvusi mūsų prezidentą ir bylos baigtos. Mūsų generalinis, generalinis direktoratas kovai su korupcija uždarė tas bylas. Mano manimu, mes e, iš tikrųjų turėtume šiaip jau atidėti šalį šį mechanizmą, nes mes jau ėmėmės ar turim imtis tikros e, teismų sistemos reformos. Mes turim nusistatyti tam tikrus kriterijus, tam tikras datas, tam, kad galėtume išeiti iš šito mechanizmo, nes tas mechanizmas e, vėlgi brukamas politiškai ir e, apie tai kartu gali pakalbėti ir bulgarų kolegos. Tai reiškia, kad čia taikomi dviejopi standartai. Ir tai nepriimtina tiek ES, tiek, tiek kalbant apie mūsų vertybių ir įstatymų laikymasi. Deja, šis mechanizmas Bulgariją ir Rumuniją padaro tarsi antrailės, antrailėmis valstybėmis. Tai neprimtina nei mūsų politikams, nei nei, nei žmonėms, kuriems mes čia atstovaujam. Mano galvo, galva tai nėra griežtai toks teisinis, teisminis klausimas. Taip, taip, mes turim reformuoti savo administraciją, visuomenę. Turim iš tikrųjų modernizuoti teisingumo sistemą. Bet kita vertus, e, daromas politinis spaudimas. Ir nereikėtų kaltinti mūsų parlamento balsavusio, kaip jis kad balsavo, nereikėtų čia kaltinti šio parlamento narių. Ir, ir nereikėtų sakyti, kad mūsų parlamento mentalitetas būtent blokuoja e, teisminės sistemos reformas. Pirmininkė, labai ačiū. Taip, Taip, dabar įvyko nedidelė, nedidelė techninė vertimo iš rumunų kalbos problema. problema. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar pažangos ataskaita rodo, kad e, Rumunija susiduria su didelė korupcijos problema. Tai turėtų būti tikrai pirmasis prioritetas. Ir kartu reikėtų vėlgi atkurti pasitikėjimą e, Rumunijos teismų sistema o tam tikrais atvejais teismams priemus sprendimus, e, tai tai e, matyti, tai yra teismų priemus sprendimus, matyti, kad tam tikrais atvejais Rumunijos e, parlamentas vis dėlto ne, nelinkęs padaryti teisės, tai yra įstatymų pakeitimų. Tad vėlgi E, ir e, toks e, korupcijos lygis vis dėlto savotiškai diskredituoja Europos Sąjungą. Tai yra, kalbam apie Europos Sąjungos valstybę narę. Ir galiausia galiu konstatuoti, kad Rumunijos aptariama sistema atvirai iš tikrųjų neveikia, nes juk matom, kiek Rumunijos piliečių elgetauja kitų ES valstybių narių miestų gatvėse. Ponas Dragičius. Tiesą pasakius, ketinau kalbėti apie šį mechanizmą, o dabar kiti kolegos E, kolegos kalba apie Rumunijos e, romus elgetaujančius. Aš pats buvau, aš pats esu Roma, bet kita vertus, e, kita vertus netiek jau daug ten tų elgetaujančių žmonių Švedijoje ir aš nemanau, kad čia mes turėtume diskriminuoti Rumuniją. Gal būtų galima numatyti panašų mechanizmą Švedijai kartu. Ačiū, ponas Vaga. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jei nebūtų kalbėjęs potas Gitragis, tai aš ne, nebūčiau kalbėjęs. Taip, dabar kalbam apie šitą stebėsenos uh, mechanizmą ir ką galiu pasakyti. Šis mechanizmas uh, buvo panaudojamas politiniams tikslams jau daugiau kaip dešimt metų. Uh, E, ir mes siūlom, kad reikėtų pirmiausia e, nustatyti labai aiškius tikslus ir kartu įvardyti aiškius kriterijus, kuriais būtų galima e, pasiremti įvertinant ar pasiekti tikslai, tam, kad būtų galima tikrai įsitikinti, kad tie projektai, kurių imtas, yra tvarūs. Ir tokiu būdu vėlgi taikant šį mechanizmą tai e, vadovaujamasi selektyvių principų. Čia jis taikomas tik tai dvi iš 28 valstybių narių, kurios dar nėra Šengeno erdvės šalys. Aš manyčiau, tikslas turėtų būti atsisakyti šio mechanizmo ir kartu todėl labai e, galėčiau pritarti kolegoms panašiai mąščiusiems. Ačiū, ponė pirminkė dėl mechanizmo, tai akivaizdu, kad Rumunija nėra gynybinėse pozicijose daugiau būtinas teisinė sistema yra įdėkta ir kova su korupcija kasdien yra norma Rumunijoje. Žinoma, reikia pasakyti, kad e, mechanizmas turėjo didžiulį pozityvų poveikį bet e, jis yra taikomas jau aštuntus metus. Ar tai nėra inercija? Ar jis neturi pavojaus tapti, mutuoti ir tapti nuolatiniu mechanizmu? Kita vertus, reikia pastebėti, kad komisija yra pareiškusi, kad ji nori palaipsniui panaikinti šį mechanizmą savo kadencijos metu. Aš manau, kad tai yra teisinga. Manau, kad komisija turėtų kalbėti su Rumunija ir Bulgarija, kad parengtų tam tikrą planą. Na ir baigdamas, pasakyčiau, kad mechanizmas buvo naudingas Rumunijai, tačiau jis turi turėti logišką baigtinumą baigtinį terminą. Kitaip e, kyla įtarimų, kad jis gali išlikti ir gyvuoti kaip pretekstas, e, kad e, Rumunija ir Bulgarija nebūtų įleistos į Schengeno zoną. O tai, labai apgarestauju, tai reikštų milijonų žmonių baudimą už tai, ką keli išrinktieji, keli išrinktieji daro neteisingai. Ačiū. Ačiū ponia Vangurianu. Toliau vėlgi žodis komisijai. Ačiū ponia pirmininkė. Dėkoju gerbėmės parlamento nariams, kurie komentavo mūsų ataskaitę. Ataskaitas galbūt keletas pastabų reaguojant į kai kurios pasvarstymus. Manau, kad šis mechanizmas yra neįprastas elementas ES e, landšafte. Tačiau norint suprasti, kodėl taip yra, reikia grįžti prie jo ištakų. E, prie to laiko, kai abi valstybės narės stojo į ES. Tuomet visos ES partnerės e, nusprendė e, kurti tokį mechanizmą, koks jis yra, su tam tikrais ne, kriterijais. Ir mechanizmas turėjo būti taikomas, kol tie kriterijai e, bus įgyvendinti. kai komisija pateikė penkerių metų ataskaitą, kurią jūs pirmininkė minėjote 2012 e, metais, mes e, e, įvertinome tą pažangą, kuri pasiekta per ilgesnį laikotarpį ir komisijai tikrai atrodo, kad tikrinimo ir vertinimo mechanizmas yra vertingas, jis buvo pozityvus. Na, o jeigu komisija išreiškia savo um, lūkesčius, kad realistiška um, numatyti, kad bendražantų tikrinimo mechanizmo tikslai bus pasiekti per šią kadenciją, tai yra paremta būtent nuostata, kad mechanizmas ir toliau yra naudingas na, vykdant reformas. Komiteto nariai užsiminė apie ryšį su Šengeno problematika ir buvo sakoma, kad taip pat tai nėra komisijos e, užmačios, mes visada E, aiškiai sakome, kad e, bendradavimo ir tikrinimo mechanizmas yra visiškai atskiras procesas ir tokio ryšio nereikėtų išvelgti. Dar keletas pastabų galbūt dėl ryšio su teisinės valstybės sistema. Teisinės valstybės e, problematika yra toks e, reagavimo mechanizmas, jis e, egzistuoja, jis veikia, tačiau e, jis panaudojamas tik tai reaguojant į konkrečias sąlygas, konkretų veiksmą. Taryboje įsteigtas dialogas sumažino komisijos veiksmų laisvę taikyti teisinės, virš, teisinės valstybės sistemą, jeigu jo, jos nuomonė to reikėtų, kol kas tokių sąlygų nėra pasitaikę, kad e, šią sistemą reikėtų panaudoti. Todėl tarybos e, procesas yra papildantis komisijos e, teisinės viršenybės, teisinės valstybės sistemą. Na ir dar vienas patikslimas dėl palyginamumo. Eurobarometre, Eurobarometro tyrimuose, kuriuos atlikome ir <clears throat> uždavėme klausimą ne valstybių palyginamumo kontekste, bet reformų palyginamumo kontekste. Taigi klausimai buvo apie temą, o ne apie valstybės narės. Mums šis klausimas e, atrodė įdomus užduoti, nes kaip ir daugumoje nuomonių klausų atsakymas yra susijęs su tuo, kas atsako į klausimą atsakymų mastas e, mums, mums pagodžia, kad pagal atsakymus galima viena e, pateikimą nusaklę interpretaciją, ką tie atsakymai reiškia. Ačiū. Dėkoju. Pane Zipel. Atsiprašau, pirminkė. Manau, kad aiškaus atsakymo šiandien negausime, tačiau norėčiau pareikšti štai ką niekas šioje salėje nebejoja, kad ši procedūra yra, būrų buvo naudinga. Tai gerai. Tačiau negirdėjau jokio atsakymo į klausimą, ar komisija ir dvi valstybės narės gali sutarti dėl terminų, kad visi žinotų, ką kas turi padaryti iki kada. Ir nieko neišgirdau apie kriterijus, kurie yra tikrinimo pagrindas, tikrinimo, ar pasiekta pažanga ar ne. Ir aš tikiuosi, kad ateityje gausime tokius atsakymus, nes kitaip taip neturime jokio skaidrumo. Ir nematome, ar pažanga iš tikrųjų yra pagrista faktais, ar mechanizmas tęsimas dėl kitų priežasčių. Taigi prašom atsakyti klausimus dėl e, terminų ir kriterijų. Ar norėtumėte papildyti ką nors? Taip, sprendimas, kuris e, įsteigia šį mechanizmą, nenumato jokių terminų. Ir teisinė prasme nepriklauso tos priemonės e, turiniui dėl terminų ir dėl kriterijų. Metinės rekomendacijos, kuris teikia komisija kasmet. Yra tokios rekomendacijos, kurios e, pasak komisijos, jeigu jos būtų įvykdytos per metus, tai būtų svarbus žingsnis e, pasiekiant tuos kriterijus. Ir Būtent taip mes sugebėjome padaryti tokias išvadas ir 12 metų ataskaitoje po penkerių metų. Uh, short, short, uh... Labai trumpai. Vienintelis teisės aktas, kuris numato šį mechanizmą, yra Bulgarijos Rumunijos stojimo aktas. Teisinė prasme? Mes turime laikyti sutarties, kurią ratifikavo e, Rumunija. Jeigu tie keturi kriterijai įvykdomi, tai aiškus e, signalas e, sustabdyti šį mechanizmą, tačiau čia reikia politinės valios. Ačiū. Baigiame diskusiją šiais dviem klausimais. Labai ačiū visiems už bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą. O kitas klausimas, paskutinis šyrit, yra ES teisingumo rezultatų suvestinė 15 metams. Komisija paskelbė 2015 metų rezultatų suvestinę praėjusį mėnesį, tai yra kovo mėnesį, ir mes pakvietėme Teisingumo generalinio direktorato laikinai einantį direktoriaus pareigas Paraskevę Mičių pristatyti šią rezultatų suvestinę. Prašom, jums žodis. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Labas rytas vis dar. Gerbėmiai nariai, džiugu dalyvauti posėdėje. Vakar mačiausi su kai kuriais iš jūsų ir dar matysiu šią popietę. Taigi tikrai dalyvauti šio komiteto posėdėje yra didelis malonumas. Taip pat džiugu, kad galiu pristatyti trečiąją. Trečius metus galiu e, pristatyti rezultatų suvestinę, tai yra trejų metų gimtadienis suvestinės. Jūs gavote šios ataskaitos kopiją, ji buvo patvirtinta kovo 9 dieną. Visiškai, man tai, aš pirmą kartą komitete pristatau šią ataskaitą, bet puikiai suprantu, kad mano kolegos anksčiau irgi pristatydavo šias ataskaitas ir kad jūs jas palaikydavote. Norėčiau pasakyti, kai buvau Teisingumo generalinio direktorato direktorė atsakinga už civilinius klausimus, tai pradėjau renkti koncepciją dėl to, kaip būtų galima judėti pirmyn. Ir mes daugiau dirbome tuo metu su Europos semestro klausimais. Jūsų parama yra labai vertinama, jūsų pozityvi energija labai reikalinga ir kaip skaičiau jūsų dokumentuose, norite išplėsti rezultatų suvestinę kitoms sritims ir taikyti ne tik civiliniai ir ne tik komerciniai sričiai. Kol dirbsiu šiuo klausimu, jums tai jau sakiau, norėsiu, kad rezultatų suvestinė būtų pagrįsta patikimais duomenimis ir kad ji būtų patikima turime tai daryti palaipsniui. Pradėjome dirbti su šia rezultatų suvestinė civilinėje ir komercinėje srityje, nes kai pradėjome darbą, tuomet buvo ekonominės krizės pikas. Ir ties kuriomisgi sritimis susitelk, susitelkėme anksčiau ir susitelkėme dabar. Bet pirmiausia, leiskite prisiminti praeitį ir apskritai pakalbėti apie tai, kas yra ES rezultatų suvestinė. Labai trumpai pasakysiu, kad tai yra informacinė priemonė, kuri yra pristatoma kiekvienais metais ir pateikia lyginamąją apžvalgą dėl to, kaip veikia teisingumo sistema visose ES valstybėse narėse. To mums reikia, rezultatų visose valstybėse narėse. Tikslas yra ne, ne komisijai kontroliuoti teismų sistemą, bet padėti valstybėms narėms patobulinti savo teismų sistemą, savo teisingumo sistemą, teikiant joms palyginamosius duomenys trijose srityse dėl kokybės, nepriklausomumo ir efektyvumo ir e, visoms valstybėms narėms tai taikoma. Ši informacija padeda valstybėms narėms nustatyti e, galimus trūkumus ir nustatyti tai, ką reikia padaryti, kad būtų galima patobulinti civilinės, komercinės ir administracinės teismų sistemos trūkumus. E, šis rezultatų suvestinė tai negrožio konkursas, kai nustatoma, kuri sistema veikia geriausiai, nes ES yra labai didelį teisingumo sistemų įvairovė, skirtingos teisinės tradicijos, kurias reikia saugoti. Tačiau, turėdami tokią priemonę, su kurios pagalba galima pateikti apžvalgą, kaip veikia teisingumo sistemos, E, remiamės įvairiais rodikliais ir remiamės bendrai patvirtintą metodiką. Ir visa tai atitinka visų mūsų interesus. Kad ir koks būtų nacionalinės teisingumo sistemos pasirinktas modelis, esu įsitikinusi, kad galime vieni iš kitų sistemų mokytis. Suprantama, ES rezultatų suvestinė prisideda prie Europos semestro ir kasmet vykstančio proceso. Greitai kitą savaitę patvirtinsime naujas atskirom šalims skirtas rekomendacijas, kuriuose, kurių rengime mes taip pat dalyvaujame šiais metais. Taip pat turėsime rodiklius kurie mums yra ypatingai svarbus. Teisingumo sistemos veiksmingumas yra svarbus ne tik ekonominė prasme. Labai svarbu turėti priegą, naudot, galėti naudotis e, tinkamai veikiančią teisingumo sistemą ir tai yra demokratinės valstybės e, pagrindinis principas, tai padeda įgyvendinti ES teisės aktus ir sustiprinti abipusį pasitikėjimą. Na, o dabar labai trumpai pasakysiu, kas yra šioje 2015 metų rezultatų suvestinėje naujo. Pirmą kartą 2015-aisiais pristatome panoraminį teisingumo reformų apžvalg, apžvalgos vaizdą. 2014 metais beveik visos valstybės narės dalyvavo arba paskelbė, kad bus vykdomos jų teisingumo sistemų reformos. Matome, kad ypač 2014-aisiais buvo paskelbta daugiau reformų nei patvirtintų reformų. Mes suprantame, kad reformų gyvendinimui reikia nemažai laiko. Tai reiškia, kad šis reformų judėjimas e, plėtosis ir kitais metais ir tikiuosi, kad ES teisingumo rezultatų suvestinėje šis procesas atsispindės. Šios reformos nacionalinėje teisingumo sistemoje turi skirtingus tikslus ir skirtingą apimtį. Vienos susijusios su veiklos aspektais, tokiais kaip naujų aspektų, naujų informacinių technologijų panaudojimų teismuose, kitos reformos apreipia struktūrinės priemonės, pavyzdžiui, teismų organizavimo, perstruktūrizavimo ar e, e, kartais e, procedūros yra reformuojamos arba supaprastinamos. Kitas, kita šių metų suvestinės naujovė yra tai, kad ypatinga dėmesys skiriame tam, kad būtų kreipiamas dėmesys į teisingumo sistemos kokybę. Teisingumo sistemos veiksmingumas yra labai svarbus, tačiau to nepakanka. Kokybė ir nepriklausomumas yra kitos dvi sudėdamosios dalys, kurios apibrėžia, kaip veiksmingai veikia teisingumo sistema. Todėl šiais metais rezultatų suvestinėje pateikėme tų veiksnių, kurie gali padėti patobulinti teisingumo sistemą apžvalgą. Pateikėme ir naujus rodiklius, pavyzdžiui. Moterų teisėjų dalis visose teisminėse instancijose. E, internetinių mažos vertės ieškinių nagrinėjimo tvarką, komunikavimo strategijos su piliečiais ir su žiniasklaida, e, alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmo naudojimas valstybėse narėse. Bendrai galime pasakyti, kad valstybių narių kokybės sistema labai skiriasi priklauso ir priklauso nuo rodiklių taikymo. Apskritai galime pasakyti, kad dedamos pastangos e, išsaugoti teisingumo sistemos kokybę. Dar vienas svarbus dalykas šių metų rezultatų suvestinėje atspindi teismų savarankiškumą praėjusiais metais paskelbtoje rezoliucijoje buvo paskelbta, kad buvo, kad šį aspektą reikėtų plėtoti toliau. Šių metų rezultatų suvestinėje turime atnaujintą ir išplėstą informaciją dėl naujų apsaugos priemonių, kaip galima apsaugoti teismų sistemą tam tikrais atvejais, kai jai gali iškilti rizika. Rezultatų suvestinėje pirmą kartą pateikiamas e, sudėties palyginimas ir dabartinių e, teismų sistemų tarybų sudėtis ES. Ši informacija gali įbūti labai ypatinga toms valstybėms narėms, kurios planuoja reformas ir tai gali būti naudinga teisingumo e, sistemų taryboms. Na ir galiausiai dar viena naujovė, kuri yra nurodyta šių metų rezultatų suvestinėje tai yra bandymas nustatyti tam tikras tendencijas. Kadangi tik trejus metus rengėme tokias suvestinės, tai dabar jau galime matyti, palyginti kai kurios dalykus ir nu, numatyti kai kurias tendencijas. Labai įdomu jie stebėti ir matyti, kaip jos toliau vystosi. Tam reikalingas tam tikras požiūris, kadangi situacija yra labai skirtinga valstybėse narėse, priklausoma nuo rodiklių, bet to duomenys ne visuomet yra pateikiami visose valstybėse narėse ir apimantis visus metus. Tačiau apskritai, turėdami galvoje tas valstybės narės, kurios pateikia informaciją, matome, kad e, veiksmingumo rodikliai gerėja. Taip pat svarbu, kad, kaip jau minėjau, būtų tinkamai gyvendinamos reformos. Tam prireiks laiko, tačiau šioje rezultatų, ši, e, šio rezultatų suvestinės bus reguliai naudojama priemonė ir mes stebėsime pažangą. E, kasgi bus daroma toliau? Pirmiausiai, kaip jau minėjau, kai kurie rodikliai e, bus panaudoti, į, panaudoti Europos semestro ir rengiant atskirom šalims skirtas rekomendacijas. Antra, mes nuolat bendraujame su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir ne tik su jomis, kad galėtume toliau išnagrinėti šios klausimus ir e, išsiaiškinti dėl gautų duomenų, bei kad galėtume išsiaiškinti kiekvienos teisinės sistemos ypatumus ir situaciją, kurioje veikia ta teisingumo sistema. Trečia, esame įsitikinę, kad kai kurie rodikliai apibri... padeda apibriežti prioritetus dėl finansavimo ir dėl valstybėms narėms teiktinos pagalbos remiantis struktūrin, iš struktūrinių ir investicinių fondų. Mes taip pat bendradarbiaujame veiksmingiau ir ne tik su valstybėmis narėmis, bet ir su daugeliu skirtingų nepriklausomų tinklų, kurie veikia ES lygmenių, kad e, galėtume pasitelkti jų žiniomis, jų idėjomis, kad galėtume įtraukti praktikus ir įmonės, e, siekdami išsiaiškinti, kokie yra privalumai ir trūkumai, kalbant apie valstybių narių teisingumo sistemas visos rezultatų suvestinės. Vėlgi paminėsiu, kad e, šiai rezultatų suvestinė jau treji metai, tai yra, kad trečius metus ją rengėme. Valsty, visos valstybės narės e, dalyvauja e, ir teikia duomenis. Mes Taip pat patys stengiamės bendrauti su valstybėmis narėmis ir e, prašyti duomenų. Kaip žinote, ši rezultatų suvestinė buvo pradėta renkti pirmiausia atsižvelgiant į e, informaciją, kurią gauname iš CEPEJ. Papildomai gauname informaciją, štai matote skirting, prie skirtingo grafiko parašyta iš kur, parašytas informacijos šaltinis. Mes naudojamės ir Eurostat, ir pasaulio banko duomenimis, kitaip sakant, remiamės pačiais įvairiausiais šaltiniais. Jeigu trūksta informacijos iš vieno ar kito šaltinio, tai mes tengiamės tą informaciją kitose šaltiniuose, rasti tos informacijos kitose šaltiniuose, kuri galėtų patvirtinti. Ši rezultatų suvestinė tai yra priemonė, kuri yra plėtojama bendraujant su valstybėmis narėmis ir su jumis. Mes e, tikimės jūsų paramos toliau plėtojant šią priemonę. Ačiū. Labai ačiū, ponė Miku, už tai, kad e, taip detaliai e, išdėstėt šį klausimą. Ir dabar matau, trys kolegos paprašė kalbėti, ponas Birovskis ponės Grisbek, ponas Rabek ir ponė Sipol. E, ponas Dachovskis pirmasis kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Mikų už pranešimą. Kita vertus vėl, e, kaip kad e, tarsi juokaujama, kai e, Europos komisijos e, atstovas atvyksta į kaimą ir tada kaimietis sako, e, ar, galit, ar suskaičiuosit mano avis, jeigu suskaičiuosit, tai tada padovanosiu vieną. O šiaip čia kalbam apie 60 tūkstančių, sakykime, suskaičiuota, kad 60 tūkstančių avių, tiek ir tiek yra avinų. Ir tada kaimietis padovanoja avį, duoda avį. Ir toliau tada kaimietis sako, jeigu aš galėčiau patarti Europos komisijai duoti gerą patarimą, tai gal galiu susigražinti avį. Bet Bet kita vertus vėl e, juo, buvo pasakyta, kad atsiuntėt žmonių iš komisijos, kurie e, šiaip jau neskiria avių nuo šunų. Tad vėlgi panaš, panašiai <laughs> toks anegdotas, e, kurį galėčiau pakartoti ir šiuo atveju. Aš sakyčiau, kad šitą ataskaitą parengė tikrai ne, neišmoningi žmonės, idiotai, atsiprašau už tokio žodžio pavartojimą. Uh, Bet kita vertus vėl nepamirškim, kad teismų sistema yra nevienoda. Antai, vienais atvejais, vienu atveju, sakykime, byloj buvo užfiksuota virš šimto e, tiesiog klaidų. E, ta byla buvo susijusi su verslininku. Ir teismui prireikė keturių beveik su pusę metų reikėtų, kad išnagrinėtų šią bylą, kurios vertė buvo 120 eurų. Tad e, vėlgi tai rodo, kad mes turėtume vėlgi dėmesį skirti ir kitiems e, klausimams. Sakykime, išlaikymo prievolių e, bylos. Antai Čekijos Respublikoje kartais sunku apskaičiuoti išlaikymo E, išlaikymo sumą, nes e, nesutariama dėl, sakykime, pagrindo. Ir tada teis, teisėjas at, atsikerta, kad esą jis ne ekonomistas, jis teisėjas. Tad iš ties kartais labai sunku suvokti tokius atvejus. Antai mano vadovaujami studentai, universiteto studentai e, atlieka kokybę, kokybę pagristas studijas, ne vien koky, kiekybinės, tad mes turėtume dėmesį skirti kokybiniams rodikliams, ne vien tik tai e, žongliruoti teisėjų, teismų, nagrinėtų bylų skaičiais, nes jeigu vėl vadovausimės tik tai tokiais nuogais skaičiais, tai mes neturėsim uh, išsamaus objektivaus vaizdo apie teisminę sistemą valstybėse narėse. Kitas pavyzdys. Antai e, teisėjai, kurie e, dalyvauja mokymo kursuose. Antai e, Čekijos Respublikoje buvo paklausta, kiek teisėjų iš, išėjo tam tikrus mokymo kursus. Ir atsakymas buvo, kad per metus e, paprastai teisėjai išeina vien, vienerius ar kelius kursus, bet tikslių skaičių neturim. Nepamirškim, kad e, kai kurie teisėjai šiaip jau dirbo buvusioj komunistiniai eroj. Be to, Čekijos Respublikoje yra nemažai moterų teisėjų, tačiau tai nieko <laughs> dėl to primamų e, sprendimų ar nuosprendžių kokybė nepagerėjo. Tad tas moterų skaičius, moterų teisėjų skaičius dar savaime nieko nesako. Antai, ES turim ir Europos parlamente yra daug parlamentarių moterų, tačiau tas skaičius vėlgi dar nieko savaime nesako. Jis nesako apie parlamento atliekamo darbo kokybę, kaip kad e, teisėjų moterų skaičius irgi savaime nesako, negarantuoja priimamų sprendimų kokybės. Dar norėčiau pridurti, kad mes dėmesį turėtume skirti, tiksliau pasakyta, kad e, mes turėtume dėmesį skirti turi, e, teisėjų tolimesniam mokymui. Bet pavyzdžiui, sakoma, kad Vokietijos teisėjų priimami sprendimai ir nuosprendžiai kur kas geresnės kokybės, nes ten teisėjai mokosi visą gyvenimą, palygint su e, Čekijos Respublikos teisėjais. Bet e, aš galėčiau įteikti jums irgi e, nemažai duomenų, kurie yra iš mūsų šešerius metus atliktų konkrečių teismų tyrimų. Tad galėčiau pateikti jums konkrečių faktų, kuriuos jūs galėtumėt pasinaudoti savo ataskaitoje ar ataskaitose. Tad vien kiekybiniais skaičiais paremtos, paremtos ataskaitos tikrai dar savaime nieko nerodo, reikėtų įvertinti ir kokybinius tam tikrus rodiklius. Ačiū, ponia Grisbek. Labai ačiū. Ačiū, ponia generalinė direktorė kad e, e, pakalbėjote apie 2015 metų teisingumo šrities švieslentę, jos rezultatus klausiausi. E, taip jūsų tokios, tokio pranešimo iš tikrųjų iš ataskaitos tai tikrai daug galim gauti naudingų duomenų. Kolegos irgi pridūrė dar gan, ganai svarbių minčių išsakė. Aš norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų, kurie jau buvo pasakyti. Pirmiausia, dėl kontrolės sistemos. Čia buvo keletą kartų paklausta, ar būtų galima išplėsti taikymo sritį, būtent tos priemonės taikymo sritį, kad šioje apimtų uh, E, visus baudžiamosios teisės aspektus ir sritis. Bet to buvo paminėta, kad su, labai svarbu turėti e, metodą, kuriuo būtų galima veiksmingai palyginti valstybių narių teisminės sistemas. Tai būtų naudinga ir Europos Sąjungoje Tad turėti tokį, tokį metodą, palyginamai metodą, metodą švieslentėje tikrai būtų naudinga. Mes tą jau kartojom ne kartą. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai iški, nuolat iškylantis prašymas ant vienoje švieslentės vietoje kalbama apie tai, mm, kad valstybės narės tikrinamos, ta prasme, kiek jos kiek juose laikomasi pagrindinių ir žmogaus teisų ir palyginamos valstybės narės šiuo požiūriu. Ir vėlgi daromos išvados, kad daroma tam tikrų pažeidimų net ir tose valstybėse narėse, kurios uh, kurios e, iš pirmo žvilgsnio atrodo labai demokratiškos, e, esą, kad vėlgi juose nesilaikoma pagrindinių Europos vertybių, principų. E, paminėsiu kartu savo valstybės pavyzdį, kur skubos tvarka balsuota, buvo balsuota už įstatymą leidžianti vienos lyties santokas Bet vėlgi ir dabar kalbama apie tokias priemonės kaip masinis stebėjimas, kurio grėbiamasi esą kovoje su terorizmu. Bet kita vertus, vėlgi, nepamirštant pagrindinių e, demokratinių teisių. Tad šiandien ir tiek, ir trečias elementas, konkretesnis, jums leidus E, vis dėlto pasistengsiu labai konkrečiai e, pakalbėti apie jūsų naudojamą metodą. Tikrai geras metodas. Bet kita vertus į tą patį klausimą galima pažiūrėti iš kito kampo. Aš jūsų įdėmiai klausiausi. Turiu galvoje štai ką. Būtent, e, te, teis, sakykime, teismo priimtų uh, sprendimų e, įgyvendinimas kitoje valstybėje narėje, X e, šalyje e, priimti sprendimai, kurie būtų įgyvendinami kitoje Y valstybėje narėje. Antai, sakykime, sprendimai priimami dėl vaikų, vaikų priežiūros, kai vėlgi kalbama apie tokias mišres šeimas, Tokių atvejų yra nemažai ES erdvėje ir daug e, kančių matom tiesiog kaip susijusių su tokių sprendimų taikymą, taikymu. Galėčiau Jums pateikti e, visą seriją tokių atvejų, kada uh, E, kai priimamas teismo sprendimas dėl e, to, kas turėtų rūpintis vaikais ir dėl to sukelia labai daug kančių. Tad tiek. Labai atsiprašau, kad aš taip ilgai kalbėjau. Ačiū ponė Grisbek, toliau ponas Radek. Ačiū ponė pirmininkė. Pone generalinė direktorė, pirmiausia norėčiau padėkoti už e, informaciją apie ES teisingumo švieslentę. Būdamas Bulgarijos e, atstovas, aš e, itin įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymo ir kad Bulgarija netaip jau menkai pasirodo, sakykime, vis bendrame kontekste vienoje srityje po Vokietijos ir ir e, Niderlandų pagal išnagrinėjimų bylų skaičių, pagal, pagal tam tikrą laiką skirtą bylą išnagrinėti, tai mes netgi e, lenkiam Vokietiją. Tad e, Bulgarijos, tai rodo, kad Bulgarijos teisėjai yra kompetitingi ir kad galima pasitikėti mūsų teismų sistema. Taip, Europos komisija remiasi tam tikrais e, rodikliais įvertindama būtent teismų e, darbo veiksmingumą, e, prieimą prie teismų, kaip bylų nagrinėjimo laiką, kitus objektyvus kriterijus ir kuriais būtų galima kartu išmok... išmatuoti, įvertinti teismų objektivumą, ne, nepriklausomumą. Bet kita vertus, taip, komisija turi tam tikrus kriterijus tam įvertinti, bet ar galima pasiremti ir kitais kriterijais? Dabar duomenis pagal švieslentę tai, neigiam, tai yra teigiami Bulgarijos atžvilgių, bet klausimas, o kodėl tada e, visą tai, kas susijęs su, su ką tik mūsų aptartų CVM mechanizmu, uh, kad vis dėlto jų, jų kontekste Bulgarija e, atrodo visai nekaip. Tad būt, gal būtų galima pamastyti ir apie kitus kriterijus, kuriais būtų galima pagreitinti procedūras. Kita kalbėtoja. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dabar vertinant duomenis e, šioje švieslentėje, tai galima daryti tokias dvi išvadas, kad yra nemažai valstybių narių, kurios iš vis nėra pateikusios statistinių duomenų e, ir todėl būtų įdomu žinoti, kuo paaiškinama tas duomenų trūkumas. Toliau kitas dalykas. E, iš vieslentės matyti, kad Bulgarija ir Rumunija nėra paskutinėse vietose. Bet aišku, suvokiam, kad švieslentės duomenys nėra išsamus mes turėtume kartu e, atsižvelgti ir į kitus rodiklius dėl, sakykime, bylų nagrinėjimo vėlinimo priežasčių, e, dėl tam tikrų techninių aplinkybių. Tad negalim šiaip jau skubotai daryti e, išvadų, reikėtų pažvelgti kartu ir į platesnį kontekstą. Dar gal aš kai ko nepamačiau, tačiau norėčiau žinoti štai ką, kiek laiko užtrunka, kai, sakykime, asmuo apkaltinamas e, baudžiamoje ar civilinėje byloje, kiek nuo to momento užtrunka, kol byla paduodama teismui. Tiesiog būtų įdomi informacija žinoti, ne vien tik tai žinoti apie tai, kiek trunka teisminis bylos nagrinėjimas, E, Bet to, aišku, taip, reikia, reikia tokių ir, kaip sakiau, ir kitų kriterijų, kuriais galėtume geriau įvertinti teismų veikimą. Ačiū už klausimus, tad gal dabar atsakysite klausimus. Pat, um... Pradėsiu nuo to, ką pasakė pana Sipel. E, ir jau pradėjome pasisakymą, tai sakiau, turime labai atidžiai įvertinti duomenis, juos išversti Ar jeigu kažkas yra ilgesnis, tai reikia vertinti ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai. Todėl aš iš pat pradžių sakiau, turime labai atsargiai vertinti rezultatus. Tačiau kai kurie rodikliai taip pat rodo tam tikrą tendenciją ir aš manau, kad e, duomenys, kurios bandome surinkti, nes aš negaliu sakyti, kad viskas jau yra surinkta, parengta. Taigi tie duomenys teikia veisingos informacijos ne tik, apie, ne tik komisijai, parlamentui, bet ir pačioms valstybės nariams išvalgų. E, Kai pamačiau pirmosius Italijos skaičius, kalbu apie Italiją, nes Italija pernai pradėjo vykdyti reformą, E, nuo tada, kai byla pakliuvo į teismą iki pabaigos bylos, anksčiau pasitaikydavo iki dešimties metų trukmė. Aš nenoriu e, sakyti Italijai, kad pas jūs tai procesas e, trunka dešimt metų. Tačiau pati Italija, ministras pirmininkas, vyriausybė pati patys ėmėsi informuotis sistemos, tą patį galima pasakyti apie daugelį valstybių narių. Nepriklausomumas Pratęsiu atsakinėdama Jums, ponė Zipel, nes Jūs paskutinį uždavėte klausimą. Kokios čia yra priežastys? Jos yra įvairios. Dalis valstybių narių neturi palyginamųjų duomenų. Kita dalis valstybių nenori teikti duomenų. Mes manome, kad panorydami įtraukti jas į dialogą e, ekspertų grupėse ir įrodydami, kad e, suvestinė turi pridėtinės vertės toms valstybėms, kurios ją naudoja, tai bus įtraukiantis procesas ir mums pavyks pasiekti tolesnę pažangą, e, pritraukiant daugiau valstybių narių. Nepriklausomumo suvokimas galbūt nesutiksite, bet bendrovės suvokimas apie nepriklausomumą yra labai svarbus šaliai, kad ji investuotų iš konkrečioje šalyje. Tačiau aš sutinku su jumis, kad reikia eiti toliau, todėl mm, šioje ataskaitoje 15 metais mes pateikėme informaciją apie struktūrinius saugiklius apsaugoti teismų nepriklausomumą tam tikrose situacijose, kuomet gali kilti rizika. Ir šie duomenys yra surinkti per e, Europos e, teismų tarybų tinklą ir per konsultacijas mes toliau tobulinsime tos duomenys, tačiau aš negaliu sutikti su jumis, kad nepriklausomumo suvokimas nėra svarbus. Taip pat noriu padėkoti visiems, nes jūs pateikėte man įdomių minčių, kaip pagerinti šią sistemą. Baudžiamojo teisėje, pavinė teisėje. Ir aš mielai e, lauksiu jūsų duomenų apie, ar situacijų apie vaikų globą tarp valstybinėse situacijose. Todėl mes čia bandome dirbti šioje srityje, siūlėme teisės aktus per minkštąją teisę, tarptautinėje arenoje taip pat, taip, taigi aš būčiau labai suinteresuota gauti jūsų informaciją. Ir mes, aišku, mielai galvosime, kaip pagerinti šios duomenys. Taip pat, ponia Ziper, man atrodo, kalbėjo apie tai, kaip ilgai užtrunka bylos svarstymas. Tai irgi naudinga informacija. E, teisėjų mokymas. Jis e, yra įtrauktas. Aš neatsimenu kur, man atrodo, apie 30 kažkurį puslapį. 30 puslapis. Sutinku su jumis, kad e, teisėjų mokymas yra labai svarbus. Kaip matote, teisingumo programos finansavimas mokymams Jeigu pažiūrėsime į teisėjų mokymo tinklus, tai jie daug lėšų tam skiria. Šiais metais mokymas yra biudžeto pirmas prioritetas. Taigi aš sutinku su jumis, kad mokymas viso gyvenimo, mokymasis viso gyvenimo yra svarbus. Tačiau čia ne tik komisija turi atlikti savo vaidmenį. Aš galiu į tą kaimą nuvažiuoti, kur jūs minėjote, ir tą šunį paimti. Tačiau ne tik komisija čia turi veikti. Mes e, matome prioritetus, įtraukiame tinklus. Prieš dvi savaitės, pamenu, diskutavau su ponia Jurova būtent dėl baidžiamosios teisės problema, problemų, kad reikia skirti pinigų mokymui dėl situacijos kalėjimo, kalėjimuose ir taip toliau. Čia mes bandome veikti tiek, kiek galime, bet čia ne tik komisija, bet taip pat ir jūs, valstybės narės, turi eiti šią kryptimį. E, išlaikymo mokesčiai. Dabar turime pasiūlymą daryboms dėl mažų ieškinių. Ir pasiūlyme, pasiūlyme tarifą nu, teisėjams, kad, kad jis būtų, nebūtų neproporcingas nuo paties, palyginti su pačiu ieškiniu. Aš kviečiu Jūs pasidomėti mūsų tomis darybomis, nes turime problemų pasiūlę šį dalyką. Aš esu tikra, kažkokį rezultatą pasieksime, jeigu sulauksime jūsų paramos, tačiau aš noriu pasakyti jums, kad jūs taip teisus. Išlaikymo mokesčiai yra labai svarbus. Norėčiau gauti jūsų šešių metų tyrimą. Pateikite jį mums tai bus mums, e, padės mums e, apma, vaisingiems apmąstymams. Labai ačiū už jūsų informatyvius klausimus ir aš ir kolegos mielai pateiksime jums e, daugiau duomenų apie konkrečius rodiklius. Ačiū. Ačiū ponė Mišu. Dėkuoju kolegoms už pasisakymus, už dalyvavimą. Baigiame posėdžio rytinę dalį ir toliau dirbsime nuo 15 valandos po pietų Mes su jumis sustiksime, ponia Mišu, vėl po pietų, taigi gerų pietų, geros pertraukos.